sėsti. Otwieram posiedzenie. Przypominam. Posėdį pradedame. Z regulaminem. Norėčiau Jums priminti, kad pagal Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės kadenciją baigiantis pirmininkas pirmininkauja šitam posėdžiui ir kol kas e, ne, neleisti, neleistinos jokios diskusijos, kurios nėra susiję su parlamento pirmininko e, rinkimais. Taigi aš neleisiu pasisakyti niekam, kas, norė, kas turės kažkokių pastabų, e, diskusijos nebus. Pagrindinis mūsų uždavinys yra parlamento pirmininko rinkimai ir tai tokia procedūra yra numatyta pagal darbo tvarkos taisyklės. Pagal darbo tvarkos taisyklės mes esame įsipareigoję e, vykdyti rinkimų, e, rinkimus. Pagal 13 e, darbo tvarkos taisyklių straipsnį yra numatyta, kad kandidatai parlamento pirmininko postą ga, gali būti siūlomi tik politinių frakcijų arba 40 parlamentarų. Pagal e, darbo tvarkos taisyklės mes turime tris kandidatus į parlamento pirmininko postą. Aš beje jau vakar juos visus pristačiau, tačiau dėl tvarkos dar ir šiandien perskaitysiu jų pavardės. Tai yra ponas Nirčdeva. Pone Deva, prašau atsistokite, pasirodykite. Martin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 jie pritarė kandidatūroms. Taigi norėčiau jūsų paprašyti nepalikti savo vietų pirmą laiko, nes aš lenkų kalbą pristatysiu taisyklės, taigi jeigu jūs atsistosite iš savo vietos, negalėsite girdėti vertimo ir ne, nesuprasite mano paaiškinimų. Pagal 14 straipsnio pirmą dalį kandidatas Išrenkamas tas kandidatas, kuris surenka didžiąją daugumą galiojančių balsų. Dar kartą pabrėžiu, e, absoliučią daugumą galiojančių balsų. Tušti arba negaliojantis balsavimo biuleteniai bus neskaičiuojami. Tai yra labai paprasta taisyklė. Visų pirma, norėčiau E, išrinkti aštuonis kolegas, kuriem bus e, skirtas uždavinys skaičiuoti balsus. E, jie tiesiog bus burtų keliu ištraukiami. Ir jie atstovaus visus parlamentarus, kurie turi balsavimo teisę. Tai čia yra balsavimo urna, kurioje yra tų parlamentarų vardai. Aš ištrauksiu e, aštuonis lapelius su pavardėmis. Borselino. Borselino. Kolik e, Borselino. Madam. Pone Borselino, ar jūs sutinkate skaičiuoti balsus? Pone e, Borselino yra pirmoji skaičiuota. Sogur. Sogur. Sogur. Šogur. Šogur. Please stand up. I... Prašau atsistoti, jeigu galėčiau jūsų paprašyti atsistoti. Do you agree? Ar sutinkate? Gerai.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 Aš nesutinku. Ah. Sorry, sorry. Congratulations, ben, anyway. Con bet bet kokiu atveju sveikinu Jūs. Great. So we will vote. Uh, Taigi balsuosime dabar dėl pakaitinio nario, kuris pakeistų Jūs. ponas Panajotov. Panajotov. Panajotov, ar jūs sutinkat? Ačiū. Kita pavardė. Riulė. Where is Green Group? Not, she's not here. She's not present. Not here. Pono Riulės nėra. Taigi, reikia ieškoti kažko kito, kas jį pakeistų. Ponas Pots. Do you agree? Ar sutinkate? Ačiū. Next. Toliau. Boris. Ar sutinkate? Ne. Pirmininkė. Pone pirmininkė, aš šiuo metu esu užsijėmęs su delegacija iš Kazahų opozicijos, todėl aš turėčiau 14 val. būti tame posėdėje, todėl atsiprašau. Nelson. Nieko tokio, ieškosim kitos mins. Ponas Bagau. Bagau. Ar jūs sutinkate? Puiku, ačiū. Toliau. Kalinovski. Do you agree? Ar sutinkate? Next is... Taip, toliau. Kalfin. Ar jūs sutinkate? Ačiū. O toliau paskutinis balsų skaičiuotojas Perello Rodrygės. Where is he? Where is he? Do you agree? Ar jūs sutinkate? Puiku. Taigi, kolegos, dabar jums paaiškinsiu tolesnę procedūrą. Posłanki i posłów, którzy... Norėčiau visų parlamentarų paprašyti, tų parlamentarų, kurie išrinkti balsų skaičiuotojais, paprašyti ateiti čia į salės priekį ir atsisėsti už prezidiumo stalo. Taigi kviečiu tuos aštuonis išrinktus kolegas. Prašau, ateikite į priekį ta eilės tvarka, kurią buvote išrinkti. Ir ta eilės tvarka jūs būsite kiekvienas atsakingas už atitinkamą urną. Ponas Borselino už AB, ponas Šogur CE, Panajotov FH, POTS IK, BAGO LM Kalinovski NR, Kalfin S, Perero Rodrygės TZ. Norėčiau pakviesti tuos aštuonis išrinktus kolegas ateiti čia į priekį. And to, to be together with me. Prašyčiau ateiti jūs į salės priekį ir pabūti čia, arčiau manęs keletą minučių. Ir tai daryti reiktų jau dabar, iš karto. Gal galėtumėt ateiti ir sustoti man už nugaros? Dviejų kolegų trūksta. Prašyčiau ateiti čia, į tribūną ir sustoti už manęs. Šeši jau atėjo, bet dviejų dar trūksta. Proszę Państwa,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 norėčiau dabar perskaityti e, paaiškinimus dėl rinkimo akto. Jūs savo elektroniniu paštu gavote atitinkamą laišką ir buvo, turėjote galimybę susipažinti su taisyklėmis. Aišku, galiu įsivaizduoti, kad ne visi turėjote laiko perskaityti taisyklės. Taigi aš norėčiau pristatyti atskiras rinkimų akto e, fazes. Visų pirma, e, bus išdalinti balsavimo biuleteniai ir vokai balsavimo biuleteniai ir vokai jau gali būti pradėti dalinti. Prašau, galite jau pradėti dalinti balsavimo biuletenius ir e, vokus visiems parlamento nariams. Bet turėtumėte paklausyti mano e, tai, skelbiamų taisyklių. Dabar pereiname prie balsavimo dėl paties balsavimo akto. Norėčiau dar kartą Jums priminti, kad tam, kad rinkimai būtų įvykę, reikia surinkti absoliučią e, balsų daugumą. E, kalbu apie galiojančius balsavimo biuletenius. Po to, kai gausite balsavimo biuletenius, jūs turėsite e, lentelėje pažymėti atitinkamą pavardę. Tai yra, jūs turite atitinkamų ženklų pažymėti savo išsirinktą kandidatą. Galite pažymėti tik vieną kandidatą. Jeigu pažymėsite du arba visus tris kandidatus, tai jūsų balsavimo biuletenis negalios. jūs galite pataisyti savo balsavimo biuletenį. Jeigu netyčia pažymėsite ne tą kandidatą, jūs tuomet turite paprašyti naujo balsavimo biuletenio, bet turėsite gražinti tą sugadintąjį e, biuletenį. Neskaitysiu jūsų visų pavardžių, prašau visų likti savo vietose. Ja tylko otworzę za, e, głosowanie w pewnym momencie, a potem je zamknę. Aš tik tai paskelbsiu, kada prasidės rinkimų procesas, rinkimų aktas. Taip pat labai svarbu, kad e, rinkimuose dalyvaujančių parlamentarų pavardės turėtų būti pažymėtos protokole. Todėl norėčiau paprašyti visų pasirašyti sąraše kuris bus prie urnos, prie kiekvienos urnos. Taip pat norėčiau jūsų paprašyti e, patvirtinti savo tapatybę atitinkamu tapatybės dokumentu. Balsavimo biuletenius reikia įdėti į voką ir tuomet įmesti į balsavimo urną. Balsų skaičiuotojai E, paskutiniai balsuos. Kiek suprantu, yra klausimas dėl darbo tvarkos. Kolega Šliuter. Yes, according... Pone pirmininkė, pagal darbo tvarkos taisyklės kandidatas turi būti pateikęs savo ekonominių interesų naujausią variantą. Aš negirdėjau, ar visi kandidatai tą yra padarę. To apie tai jūs pradžioje raudos nesakėt. Tak, e, to te sprawy zostały także formalnie sprawdzone. Taip. Tai yra atitinkamai sutvarkyta procedūra. Pagal naująjį Elksenos kodeksą tam yra skirti trys mėnesiai. Taigi, dabar skelbiu rinkimų pradžią. Norėčiau paprašyti jūsų visų eiti link balsavimo urnų. Very good.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

Dear friends, I will check. Gerbiami kolegos, patikrinsiu, ar baigėte balsuoti. Pone Borselino, urna A ir B. Ar baigėt? Pone Borselino. Urna A ir B. Ar jūs baigėt ar dar ne? Okay, you are coming. Okay. Uh, box C, E. Mr. Šogo, kolik Šogo. Ko, kolega Šogo, C, CB, ar baigėte? CD, ar baigėte? Taip, gerai. FJ. FJ urna. Kolega Panajotov, ar jūs baigėt balsavimą? Kolega Panajotov, ar baigėt? Not yet, okay. Dar ne, gerai, palauksiu, palauksiu. Gerai, palauksiu. They are allowing uh, Mrs. Gianna Pietro. Great, great. We will wait. Gerai, mes palauksime. Box A. Urna A ir B jau atvyksta pas mane. Ačiū labai. Uh, Mr. Paul, our... Pone Paul. Urna L ir M. Baigiat balsuoti, gerai, ponas Bago, urna N ir R. Baigiat, esat pasiruošę. Gerai, ačiū. Ponas Kalinovski, S urna. Ar baigiat? Gerai, baigėt. Okay. E, eh, kolik Karpin. Kolega Karpin. S. Urna. Ar baigėt? Ir urna T ir e, Z. Kolega Perelo Rodrygės, ar baigėt balsavimą? Puiku norėčiau pasiteirauti, ar dar kas nors norėtų balsuoti. Ar baigiam? Taip. Gerbiami kolegos, baigiame balsuoti. Posłów do obliczania wyników głosowania. Norėčiau paprašyti balsų skaičiuotojų E, nueiti į R01101 salę, ten bus skaičiuojami balsai. O mes darome pertrauką savo posėdėje. O paskui bus duotas ženklas, kuomet bus tesiama sesija. Jūs taip pat matysite visą informaciją ekranuose ir taip pat skambės skambutis. Taigi turėtumėte grįžti už keturi, už apie 40 minučių e, į plenarinių posėdžių salę. Taigi 40 minučių pertrauka. Ačiū.